vengrų kalba. Kita mūsų posėdžio tema - bendros diskusijos dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir įmonių perkelimo ES. Pirmiausiai svarstysime pono Raimero Biogės pranešimą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas Belgijoje, tekstilės sektorioje ir Airijoje. Mes uh, svarstysime žodinį klausimą dėl įmonių perkelimo Europos Sąjungoje. Pirmiausia, steiksiu žodį Raimūrui Bilgai, kalbėti keturias minutės. Prašau, ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Aš kaip biudžeto komiteto pranešėjas pristatau Jums pasiūlymą dėl Europos e, globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo dviem atvejais. Pirmas atvejis